Good afternoon, colleagues. Uh, uh, Labadiena, kolegos. Perina prie eilinio šiandieninės darbo atrakės klausimo. Keitimasis nuomonės su, su Pragojos Respublikos užsienio reikalų ministru, kuris yra laikinai pirmininkaujantis Merkosūrė. Noriu pasveikinti užsienio reikalų ministrą ir ambasadorių Antonijo Ryvasą. Šiandien jis, kaip paminėjau, atstovauja Merkosurą. Tai yra keturių šalių - Argentinos, Brazilijos, Paragvajos ir Urugvajos blokas. Gerbiamas ministrė, labai geras momentas susitikti su jumis mūsų komitete, nes ES ir Merkosūro šalių santykiai yra labai svarbus šiuo metu. 19 metų birželio 28 dieną po 20 metų darybą ES ir Merkosūros pasiekė principinį susitarimą dėl priekybos ramščio platesnio asociacijos susitarimo kontekste, įskaitant politinį dialogą ir bendradavimą. Šiuo metu susitarimas peržiūrimas teisininkų ir jis bus išverstas ir po to pateiktas Europos parlamentui ratifikuoti. ES ir Mercosūros sustarimas galėtų būti istorinės reikšmės abiems regionams. Ne tik ekonominė prasme, bet ir politinė taip pat. Jei jis bus ratifikuotas, jis sukurs didžiausią laisvos prekybos zoną, kurią ES yra sukūrusi ir apims 780 milijonų gyventojų. Tai ir toliau sustiprintų atimus politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius tarp dviejų regionų. Kartu su Merkosūru mes norime išlaikyti taisyklėmis pagrįstą pasaulinę tvarką tuo metu, kai svarbios šalis nusigrėžia nuo daugia šališkumo. Mes esame pasiryžę propaguoti tarptautinį bendradarbiavimą tokiais klausimais kaip klimato kaita, priekyba ir tarptautinis saugumas. Tačiau yra tam tikrų nuogastavimų ir dėl to, ką reiškia šis sustarimas tvariam vystimusi, klimato kaitai, žmogaus teisėms. Ir šios nuogastavimus e, reikia aptarnėti. Ir aš norėčiau išklausyti jūsų, ponė ministrė, apie tai, kokia yra mūsų santykių padėtis, bet e, pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Nikola Dantį, kuris yra Europos parlamento delegacijos santykiams su Merkosūru vicepirmininkas. Prašom, jums dvi minutės. Ačiū pirmininkė ir sveikinu ministrą. Ačiū Jums, kad atvykote pas mus šiandien. Praėjus kartą su Jumis sustikome, kai buvo kalbama apie apie mūsų santykių tiesnumą. Europos Sąjunga jau daugelį metų bendradarbiauja su Paragvajumi. Mes e, remiame rinkimus 13-18 metais ir artimiausioje ateityje Paragvajus ir jo parlamentas turėtų paremti tos klausimus, kuriuos iškėlėme Mūsų ataskaitoje dėl 18 metų rinkimų yra įvairių svarbių projektų, kurios vykdo Europos Sąjunga ir Paragvajus. Todėl norėčiau padėkoti Jums už tą darbą taip pat. Šis sustarimas yra strateginės reikšmės. Ši vyriausybė, ankstesnė vyriausybė taip pat. Jūsų šalyje rėmė be nesmarkiausiai šį sustarimą. Ne tik strateginė prasme, bet ir prekybos prasme. Tai yra trijų skilčių sustarimas, apimantis bendradarbiavimą ir politinį dialogą be prekybos. Tai yra svarbu siekiant stabilizuoti mūsų santykius svarbu ne tik ekonominiai santykiai, bet ir istoriniai, politiniai santykiai taip pat. Jie yra strategiškai svarbus abiems pusėms. Na, o mums, mums svarbus strimo prioritetai. Ir kaip sakė pirmininkas, tai yra tvarus vystimasis, klimato kaita, žmogaus teisės. Tai yra temos, kuriamis, ties, ties kuriomis turime dirbti artimiausioje ateityje. Kaip sakė pirmininkas, mes iš naujo skaitome tekstą teisinę prasme, jis bus verčiamas. Ir ateityje diskusijos toliau tęsis parlamente ir nacionalinėse parlamentuose apie šį sustarimą. Svarbu, kad tai lydėtų taip pat realios diskusijos. Mes manome, kad Reikia plėtoti regioninį bendradarbiavimą e, Merkosūro e, šalise, jų visuomenėse ir mes tikimės, kad e, Venezuela anksčiau ar vėliau prisijungs prie šių keturių šalių, dabar jos narystė yra suspenduota. Ir tikiuosi, kad pavyks tokiu būdu stiprinti regioninį bendradarbiavimą istorinius, ekonominius ir politinius santykius tarp ES ir Merkosiūro šalių. Tai yra vienintelė sritis, vienintelis regionas, su kuriuo neturime e, sustarimo, neturime su Bolivija, Peru, e, šalimis esančiomis šalia Merkosiūro šalių. Na, norėčiau Jums palinkėti vaisingo vizito, gerų diskusijų čia Briuselėje ir aš tikiuosi, kad e, ta prasme Paragvajus gali būti variamoja jėga ir norėčiau paraginti ir kitas šalis dirbti tomis temomis, kurios buvo paminėtos. Na, o dabar noriu suteikti žodį ponui Ryvas. Išklausysime jo apie, jo nuomonę apie šį susitarimą. Labai ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Man didelė garbė, kaip užsienio reikalų ministrui, perklausiu užsienio reikalų ministrui ir dabartiniam Merkosiūro pirmininkui lankytis pas jūs. Mes džiaugiamės, kad pasirašytas ES ir Merkosiūro susitarimas. Ir pirmiausia, noriu padėkoti Jums, pirmininkė, už jūsų žodžius. Šis sutarimas yra 20 metų darbo rezultatas. 20 metų vyko plačios diskusijos, kartais jos buvo ir sudėtingos, bet noriu pabrėžti tai, kad ES ir Merkosūro susitarimas yra daugia šališkumo triumfas prieš protekcionizmą. Šis susitarimas rodo tarpusavio supratimą tarp dviejų regioninių blokų. Mus daug kas vienyje pagarba žmogaus teisėms, demokratijai, įstatymų viršenybei, žodžio laisvei, kultūra taip pat yra daug sričių, kur mūsų nuomonės sutampa. Nors kartais sunku piliečiams sunku paaiškinti, kol iki šiol nebuvo tokio susitarimo tarp Merkosūro ir ES, nepaisant visų panašumų. 60 procentų užsienio investicijų Merkosūro šalise ateina būtent iš Europos. Tai yra tarsi Europos verslo tinklo na, dalis E, šis sutarimas turės pozityvų poveikį abiems pusėms. Jis bus naudingas visiems. Europos Sąjungos pranašumas yra tai, kad jį gamina daug e, pramoninių prekių, taip pat teikia paslaugas ir šis sutarimas leis e, verslininkams daugiau uždirbti. O mums yra šis sutarimas taip pat svarbus mums, mums jo trūko, mes Paragvajus neturėjome sustarimo su ES. Dabar šis sustarimas leis padėti pagrindus ekonominėms prekybos, politinėms, kooperatyvinėms santykiams plėtoti. Mums atrodo šis sustarimas e, labai naudingas. Bus didžiuliai mainai didžiulės prekybos apimtis, įsigalios daug įvairių taisyklių, lesančių mums <clears throat> prekybą, prekybą plėtoti sklandžiau, tvarkingiau. Taip pat čia įtrauktas įvairios kitos rytis, kaip aplinkos apsauga, darbo teisės ir taip toliau. Tai padės plėtoti santykius tarp mūsų blokų taip pat. Taip pat turime galvoti apie tai, ką šis sutarimas reiškia ir priekybos sektoriai. Jis, aišku, bus naudingas Europos Sąjungai. Čia apimtis e, galėtų sudaryti 4 milijardų eurų. <clears throat> Taip pat Turime nepamiršti ES kaip investuotojo Merkosūro šalyse vaidmens. Jūs esate didžiausi investuotojai Paragvajoje. Tai taip pat bus kitas žingsnis mūsų santykiuose. Taip pat vertinga būtų paminėti taisyklės, kurios įsigalios abiejose blokose. Mūsų nuomonė svarbu pasirašymą sudaryti pagal taisyklės, negu kad neturėti jokio sustarimo. Tai padės plėtrai įvairiausiose srityse. Be to, nedaug europiečių e, jau seniai nori investuoti mūsų šalyse. Ir tokiu būdu mūsų prekybos santykiai bus sklandesni, tvarkingesni. Tik tai dar norėčiau pabrėžti, kad mes Merkosūrą dedame didžiulės pastangas, kad galėtume bendradarbiauti ir pripažįstame šio sustarimo pranašumus. Norime pasinaudoti šią mūsų santykių dinamiką. Kaip ponas Dantį paminėjo, Merkosuras buvo vienintelis didelis prekybinis blokas Latino Amerikoje neturėjęs susitarimo su Europos Sąjunga. Na, kaip minėjau, šiam, šiam susitarimui pasiekti prireikė 20 metų. Merkosuras įsteigtas 1921 metais ir pirmiausia, Merkosuro ministrai vyko į Briuselį kad galėtų pradėti darbą su komisija ir ES ministrais. ES, kurią tuo metu sudarė 12 šalių. Merkasūro šalis save laikė panašiamis ES ir siekė bendradarbiauti e, techninę prasme žemės ūkio, muitų, techninių standartų srityse. Ir pirmasis politinis sustarimas tarp dviejų blokų buvo pasa, pasirašytas e, gana netrukus. Taigi svarbu nepamiršti to mūsų bendradarbiavimo. Manau, kad šis sustarimas, dar kartą galiu pasakyti, yra daugiškališkumo triumfas prieš protekcionizmą. Mes matome, kad Šis sutarimas teikia mums naujų galimybių palyginti su kitais sutarimais, pavyzdžiui, EFTA. Taip pat pasiekta pažanga siekiant susitarimo su Kanada, Koreja, Singapūru. Visa tai yra labai svarbu Merkosiūro šalims. bet šis sustarimas e, taip pat reiškia vyriausybės sustarimą su komisija. Bet taip pat sustarimas yra svarbesnis negu vien vyriausybės sustarimais. E, tai padės stiprinti ir mūsų politinės sistemas, demokratiją, žmogaus teisų situaciją, Jeigu pažvelgsime į Paragvajų, tai naujasis prezidentas Mario Abdulo Benitesas jau pradėjo dirbti ir paskyrė vystimosi ir aplinkos ministrą. Ir galiausiai bus parengta aplinkosaugos politika, skirta taip pat ir kovai su klimato kaita Paragvajoje. <clears throat> Paragvajus yra šalis teršianti labai nedaug. CO2 emisijos yra beveik nulinės. E, mes visgi bandome prisidėti prie kitų šalių kovos su tarša. Ir dirbame siekdami rezultatų. Norime įsteigti ekologijos fondą, kuris ir toliau padėtų gerintis sąlygas Barguajoje. Nenorėčiau kalbėti per ilgai, tikiuosi, kad bus užduota klausimų. Dar kartą džiaugiausi galimybę su jumis sustikti ir noriu pabrėžti, kad politinė, ekonominė prasme prekybos bendravimo prasme. Šis sutarimas bus naudingas abiems blokams. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbiamas ministrė. Kelios minutės liko, todėl turėsim galimybę atsakyti jūsų klausimus, nes yra kolegų, uh, kurie jau išreiškė norą pasisakyti. Pirmiausia, ponas Kanės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ambasadoriui ir užsienio reikalų ministru už tai, kad jie čia atvyko. Man labai didelė garbė dalyvauti e, va, buvo dalyvauti vakar su jumis pasikeitime nuomonėmis. Ir dabar aš turiu klausimą, nes galvoju apie Merkosiur reikšmę ateityje, konsoliduojant e, demokratinius, aplinkosauginius, ekonominius, socialinius e, Paragvajaus pasiekimus pastaraisiais metais. Uh, Tai gana daug kainavo ir daug kliūčių buvo iškilę, bet pasiekti labai geri rezultatų. Todėl labai svarbu pripažinti tokios svarbios valstybės pasiekimų reikšmę. Ir aš e, sveikinu Paragvajos prezidento pastangas. Norėčiau paklausti apie ratifikavimo procesą. Susitarimas, nepaisant visų iš ankstinių nuostatų e, ir nepakankamo susipažinimo su jo sudėtimi, e, bus parengtas. Ir kaip galima piliečiams paaiškinti tų susitarimų naudą? Aš nekalbu apie didelius skaičius, apie eksporto augimą, bet Paragvajo žmonėms, kaip paaiškinsime, kodėl tas susitarimas svarbus, kodėl e, tai Tas susitarimas leis sukurti geriau gyvenančią, klesančią visuomenę, švaresnį ekologinių požiūrių, gerbenčią žmogaus teisės. Kaip paaiškinsite, kad Mercosur sutartis užtikrins bendrą mūsų ateitį besikeičiančiame pasaulyje, kur daugiau negu bet kada anksčiau reikia draugų ir partnerių? Milan Mon. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju užsienio reikalų ministru už tai, kad jis keletą žodžių pasakė apie Merkosiur. Mane tenkina darybų rezultatas. Sakėte, kad prireikė 20 metų jam pasiekti. Dabar galėsime sukurti beveik 800 milijonų žmonių laisvosios prekybos zoną. Apimtis labai plati, rinka nepaprastai svarbi. Tačiau nepaisant viename ar kitame sektoriu iškylančių sunkumų, mano nuomonė, šis sutarimas yra istoriškai svarbus ir teigiamas. E, todėl e, reikia padėkoti ir pagirti tuos, kurie tą sutarimą pasiekė. Kalbant apie politinę bazę. Mano nuomonė, sandoris yra sąžiningas ir teisingas. Aš pastudijavau santykius tarp Latino Amerikos ir ES. Mes esame e, savaiminiai sąjungininkai. Turime daug vertybių, turime bendrą orumo supratimą, turime bendrą uh, krikščionišką bazę. Visi kartu pritarėme daugia šališkumų, pagristai taisyklėmis, pagristai tarptautiniai sistemai. Todėl dabar, man atrodo, mes sprendžiame bendrus iššūkius, kuriuos turėsime išspręsti mūsų nuomonė panašiamis priemonėmis. Aš kalbu apie klimato kaitą. Ir e, tie galime pasakyti apie ekonominius ryšius. Politinių požiūrį, man atrodo, santykiai tarp Paragvajaus ir ES tik pagerės. Uh, E, yra sakančių, kad greičiausiai iškils sunkumų šiame parlamente priimant e, šią sutartį, tačiau man atrodo, kad bendras rezultatas, galutinis rezultatas bus geras. Kokia Merkosur nuomonė? Jūsų regione, pažiūrėjau, Argentinoje vyko svarbių politinių pokyčių. Ar bus remiama ši sutartis, ypač e, tarp tokių vyriausybių kaip Argentinos? Merci beaucoup. Merci euh, pour euh, la... Marija Arena. Ačiū už pristatymą ir aš e, jūs galiu patikinti, kad aš labai gerai jaučiuosi. Jeigu pažiūrėtume į Paragvajų, Urugvajų, Merkosur kontekste, galėtumėm sakyti, kad e, reikėtų sutarties su tokiomis valstybėmis kaip šios. Nes Merkosur bendrai pažvelgus Paragvajus yra 400 tūkstančių kvadratinių metrų 7 milijonai e, gyventojų, Urugvajus irgi labai dideli skaičiai. 3 milijonai gyventojų, bet jeigu pažiūrėtumėm į Braziliją ir Argentiną, skaičiai dar didesni, žymiai didesni. Ir šiandien e, kyla klausimas e, dėl e, Brazilijos ir Argentinos išteklių. E, jos yra svarbesnės negu Urugvajus ir Paragvajus. Ir aš esu iš mažos valstybės, Belgija vadinasi, 10 milijonų gyventojų ir jos pozicija yra labai aiški. Ji yra prieš Merkosur sutartį. Valonijos parlamente buvo balsuota ir buvo pasakyta, kad taip, kaip reikalai susiklostė dabar, ta sutartis mums yra neprimtina. Bus parlamentų, kurio sakys, kad jeigu tokia maža valstybė laikos tokios radikalios padėties, tai kaip mums daryti? O mesgi kalbame su apie svarbaus regiono dvi nedidelės šalis ir mes turime išreikšti savo poziciją. Manau, kad dėl Merkosur iškirs klausimų. Pirmiausia, dėl žemės ūkio. Šiandien ES žemės ūkis susiduria su rimtais sunkumais. Ar Merkosur pagerins ūkininkavimo Europoje sąlygas? Tokį aš norėjau pateikti klausimą. Dėl žmogaus teisių. Šiandien Brazilijoje ypač e, žemės e, e, užgrobimas iš autochtonų kelia rimtų problemų. Ar Merkosur pagerins padėtį? Na ir paskutinis dalykas dėl aplinkosaugas. Ar aplinkosaugos klausimų valstybė, kuri nedalyvauja Paryžiaus sutartyje, nusipelno partnerystės tarp ES ir jos, ypač kai kalbame apie klimato reglamentavimą. Mes visi čia kalbame ir žinome, apie ką aš kalbu. E, Brazilija, manau, kad apie tai reikėtų gerokai pagalvoti. Ačiū. Toliau Ana Karacinį. Labai ačiū. Sveikinu. Man atrodo, kad e, labai gerai, kad vyksta ši diskusija. Taip jūs galite suprasti, kokia yra Europos parlamento pozicija ir mes suprantame jūsų poziciją. Kalbėsiu angliškai, nes mano anglų kalba stipresnė negu ispanų. Turbūt kaip mes visi sutarėme kad glaudesnis bendradarbiavimas tarp Merkosiūrių ir ES yra labai vertingas. Ir jeigu pažiūrėtumėm į bendradarbiavimo sutartį, politinį susitarimą, Merkosur kontekste. Suprasime, kad visą tai yra labai svarbu. Kai kalbame apie priekybą, dažnai tą pasaulio dalį pamirštate ir aš, įsiv... pamirštam, ir aš įsivaizduoju, kad visi suvokime, jog bendradarbiavimas yra labai svarbus. Sustarimo bendradarbiavimo pusė yra lengvesnė negu priekybos pusė. Aš galėčiau apibendrinti parlamento plenarnėme posėdėje prieš pat kalėdas vykusią diskusiją. Uh, Žalieji inicijavo tą diskusiją ir buvo klausima, ar Merkosiur sutartis yra suderinama su žaliuoju kursu. Kaip jūs žinote, E, žalesis kursas yra labai didelis penkerių metų projektas ES, jis leis mūsų ekonomiką priderinti aplinkosaugos poreikiams ir tai būtų gyventas tas vadamasis žalesis kursas. Žalieji ir daugelis kitų kolegų labai abejoja, ar tokios priekybos sutartys kaip ši yra suderinamos su žaliuoju kursu. Nes jeigu pažvelgtumėt į a, žemės ūkio produktų eksportą, tai suprastume, kad akivaizdžiai tai sukels daugiau CO2 taršalų, bet e, Taip pat sutartyje yra kalbama apie neprivalomus žmogaus teisų standartus. Jau socialistai turbūt apie tai kalbėjo. Problemų mes matome daug, bet kai aš kalbuosi su kolegomis iš Merkosiur valstybė, aš suprantu, kad jie irgi nerimauja dėl darbo vietų netekimo, dėl mažų ūkininkų padėties, nes mes importuosim labai daug pieno miltelių ir kitų pieno produktų ir Merkosiur valstybės. Tai jeigu mes čia turėsim jautienos, o jūs turėsit merkosiur pieno produktus, tai kodėl reikia jas siuntinėti iš vieno pasaulio krašto į kitą? Prašom e, teikti e, klausimą ir leisti kitiems kolegoms pasisakyti, sako pirmininkas. Baigiu. Paskutinis pastebėjimas. Mano nuomonė labai svarbu pasakyti, kad e, taisyklių pakanka bet yra taikomas tik tai PPO taisyklės, būtent jų pagrindų prekyba organizuojama dabar. Todėl dabar pasakytume per daug, jeigu pasakytume, kad mūsų santykiai nėra reglamentuojami. Aš laukiu jūsų atsakymo. E. Pone Jovaneva iš GUE frakcijos toliau.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 ar įmanoma e, parengti susitarimą, jeigu tik dvi valstybės teriams Merkosiūr. Gracias, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ponė Ryva. Dabar dėl asociacijos susitarimo, Merkosūro susitarimo neturėtume pamiršti, pabrėžti, kad tai yra asociacijos sustarimas, tai yra daugiau negu vien tik tai prekybos e, susitarimas, čia yra ir politinis skyrius. Taigi ir taip mes galėsime kalbėti ne vien tik tai apie tūkstančius tonų e, mėsos ar javų, Taip pat mums reikalingas skyrius ir apie darbuotojų teisės, apie aplinkos apsaugą. Aš visiškai sutinku su jūsų požiūriu. Paragvajus ir kitos Merkosūro valstybės jau savo namų darbus atliko e, aplinkosaugos rytyje. Tačiau mes negalime lyginti to su tuo, kas vyksta Europoje. Labai svarbu yra e, patvirtinti šį sustarimą, tačiau e, kartu reikia ir kokybiško susitarimo, nereikėtų pernelyg skubėti. Aš suprantu, kad jau 20 metų vyksta šios dėrybos, tačiau galbūt reikėtų daugiau padiskutuoti apie, pavyzdžiui, e, vysto, vystomojo bendradarbiavimo skyrių. Šis regionas e, yra didžiulis, 800 milijonų žmonių jame gyvena ir reikėtų pažiūrėti, kaip ES patirtį galima geriausiai perduoti šiame regione. Štai pavyzdžiui, aš diskutavau su žmonėmis ir supratau, kad, tarkime, gyvulių pašarai daugiausia yra Europoje gaminami iš tų kukurūzų, kurie atvežami iš, iš Merkosūro šalių. Taip, svarbu kalbėti apie prekybą, tačiau reikia kalbėti ir apie darbuotojų teisės, apskritai žmogaus teisės ir reikia žiūrėti, kaip šį sutarimą susijęti su vystamojo bendradarbiavimo e, klausimais. Dabar žodis mūsų svečiui atsakymams, penkiom minutėm. Dėkoju, aš pabandysiu surezumuotai atsakyti į visus klausimus. Taip, Paragvajų šis susitarimas yra labai svarbus. Nuo 89 metų jau Paragvajus pradėjo savo demokratinius procesus, atsivėrė pasauliui, tada ir pasaulis atsivėrė Paragvajui. Ir būtent tais laikais vienas iš pagrindinių svarbiausių sprendimų buvo pradėti priekybos sustarimo dėrybą su ES. Ir tai, aišku, atnešė didžiulės naudos, pirmiausia, iš demokratinės pusės, kita vertus tai prisidėjo ir prie vystamojo bendradarbiavimo. Ir tai, aišku, visada buvo mūsų kaip ir tiltų su Europos Sąjunga. Demokratija visada buvo tas kelias, kuriuo ėjome, ypač rinkimų metu. Štai pavyzdžiui, Paragvajuje dalyvavo ir Europos Sąjungos rinkiminė misija rinkimų metu. Mes, aišku, už tai dėkojame. Taip pat ateinančių e, rinkimų metu tikimės ir naujų ES stebėtojų. Merkosuro susitarimas paskatins mainus ne vien tik tai verslo, bet ir politinėje srityje. Šis susitarimas e, taip pat e, labai svarbus ir bendradarbiavimo prasme. Taip e, mes galėsime kartu atremti ir išorės iššūkius. Ne tik Europa, bet ir mes savo regione turime iššūkių. Labai svarbu bendradarbiauti ir kitose srityse, kaip pavyzdžiui, gynybos, saugumo srityje, visose multilateralizmo srityse. Ir mes turime kartu bandyti atremti išorės iššūkius, su kuriais susiduria pasaulis. Štai su naujaja Argentinos e, vyriausybė diskutavome ir e, manau, kad e, koordinuosime kartu Merkosūro klausimus ir su kitomis dviejomis valstybėmis e, ir Argentina. Mes e, žiūrėsime, kaip Merkosuras galėtų būti naudingas kiekvienai iš Merkosuro valstybių. Na, aš manau, kad Merkosuro susitarimą ratifikavus jis galėtų būti taikomas ir dvišalių pagrindų. Na, o dabar tas žemės ūkio. Merkosuro šalis jau ilgą laiką eksportuoja savo prekes į ES ir tai yra daroma besilaikantis visų ES taisyklių ir standartų, ir standartų, o tai aišku labai svarbu. Šis susitarimas padės išlaikyti eksporto srautus į ES ir taip pat padidins priekybos srautus tarp šių dviejų regionų. Mūsų regione yra laikomasi žmogaus teisų, kai kuriuos klausimus gali išspręsti Amerikos valstybių teismas ir e, taip galima būtų užtikrinti atitikimą tam tikroms taisyklėms ir įstatymams. Na, o dėl čia buvių klausimų, pavyzdžiui, Paragvajoje, tai mes esame sudarę daug susitarimų kuriais siekiama apsaugoti jų teisės. Buvo kreiptasi keletas ieškinių, buvo ir Amerikos valstybių teisme iškelta, bet buvo pasiektas susitarimas. Na, o aplinkosaugos srityje mes koordinuotai irgi su kitomis Merkosuro valstybėmis dirbame ir saugome mūsų visų bendrą aplinką. Na, o Pavyzdžiui, kas dėl elektros energijos gamybos, tai elektros energija yra švari, atsinaujin, iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminama Merkosur šalyse. Tai yra. Na, o da, dėl e, miškų, tai mes pasirašėme ir su FAO susitarimą dėl miškų apsaugos ir atsodinimo. Taip kartu bus kovojama ir su skurdu. Ir 17 tūkstančių šeimų e, iš to tik tai išloš bent jau vien tik Paragvaja. Na, aš matau, kad mano, man skirtas laikas jau baigėsi, todėl e, jau turiu baigti savo pasisakymą. Pirmininkas, na, atsiprašau, kad e, tiek mažai jums laiko, bet e, mes turime e, Labai įtempta darbo atvarkė šiandien, turėjau net ir kolegas e, sudrausminti, kad per ilgai nepasisakytų. Gerbiamas ministrė, aš manau, kad per ateinančius mėnesius ar netgi metus turėsime dar ne vieną progą aptarti šį susitarimą. Tai nėra nei pirmas, nei paskutinis susitikimas šiuo klausimu. Ir aš manau, kad dar daug dirbsime su šiuo susitarimu. Dėkoju už dalyvavimą šiame posėdėje. Mums buvo labai malonu šiandien su jumis susitikti. Dėkoju. Ir aš įsipareigoju dar kartą atvykti į Briuselį, man yra didžiulė garbė čia dalyvauti. Tik tai pasakysiu, kad birželio mėnesį Paragvajaus Respublikos prezidentas lankysis Briuselėje oficialaus vizito, kartu taip pat jis lankysis ir Europos parlamente. Dėkoju. Pirmininkas. Na, o dabar pirmininko kėdę perduosiu kolegai David McAllister.